Kolegos, kitas posėdis įvyks rytoj, antradienį, 2009 m. gruodžio 15 d. nuo 9 iki 13, nuo 15 iki e, 20.